Dabar 20 valstybių narių yra jau pranešusios apie direktyvos įgyvendinimą, o kitose valstybėse aš situaciją atidžiai stebiu. Ačiū komisijos narė. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12.30. Pagal darbo atvarkę, kitas darbo atvarkės punktas tai yra pono Hekmarko pranešimas apie pasaulio ekonomikos valdyseną. Žodis pranešėjui keturios minutės. Pane pirmininkė, atsižvelgiant į labai svarbius susitikimus tiek Europos ekonomikai, tiek pasauliniai ekonomikai praėjęs vadovų tarybos ir būsimas trečiadienio susitikimas atliepia ir mūsų pranešimą. O šiame pranešime yra reaguojama į e, didžiojo dešimtuko susitikimo rezultatus. Turime suvokti, kokią mes sudėtingame laikmetyje gyvename, ne tik mūsų regionas ištiktas krizės. Tačiau e, reikia pripažinti, kad pasaulio ekonomiką ženklina disbalansai, kuriuos galima įvertinti kaip valstybės patiriančios deficitą ir perteklių. Taip pat turime pripažinti, kad yra kylančių ekonomikos šalis, kurios keičia pasaulio ekonomiką. Jos susidorojo su skurdu, tačiau Vis dar yra daug skurstančių valstybių, kurioms reikalingas didesnis augimas, e, daugiau augimo galimybių. Čia reikia numatyti e, tinkamą politiką, kaip e, didelės valstybės keistą ekonomiką. Mes stebime didelį disbalansą, konkurenciją šioje srityje. Reikia globaliu lygmeniu pasiekti pusiausvyrą, kuri yra reikalinga, o tam ir reikalingas pasaulinis ekonomikos valdymas ir tinkamos institucijos. Pirmiausia, turime suvokti, kad mažos konkurencijos valstybėse ir regionuose reikia kurti naują politiką, naują ref, naujas reformas, tačiau tuo pačiu turime užtikrinti, kad prekyba su kylančios ekonomikos valstybėmis būtų sklandi. Tuo tarpu šios valstybės dabar, pasinaudodamos dirbtinę valiutos e, nustatymo politiką, ginasi. Aš Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurių dėka mums pavyko pasiekti kompromisą. Mes pabrėžiame e, tai, kad reikia išspręsti struktūrinės netitiktis ir pažaboti priežastis, dėl kurių yra dinksta pusiausvyra. Turime sustiprinti monetarinę politiką, turime užtikrinti uh, tokią politiką, kuri būtų atvira didesniai prekybai tarp perteklių e, turinčių valstybių ir skurstančių valstybių. Aš manau, kad kuo daugiau ekonomikos valdymo mes siekiame, tuo labiau reikia užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir teisingą institucijų veikimą. Aš tikiuosi, kad didysis dešimtukas bus viena svarbiausių struktūrų. Tai yra struktūra, kurioje stebima pasaulinį dalyvavimą, kuriame priimami svarbus sprendimai, kuris užtikrina pasaulinį skaidrumą. Taip pat reikia pabrėžti ir tarptautinio valiutos fondų svarbą. Diskusijos didžiajame dvidešimtuke gali būti skaidrios, jei jas vėliau įgyvendina TVF. ES turime sugebėti kalbėti vienu balsu, turime siekti, kad ES taip pat prisidėtų prie ekonomikos valdymo, taptų lyderę. Taip pat turime stengtis, kad nacionalinės institucijos atsižvelgtų į šiandienos pokyčius ir realybę. Ačiū, ponia pirmininkė. La parola all'onorevole Kelly. Ačiū. Dabar žodis ponui Kelly. Uh, eh, eh, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Hökmark. Noriu pasakyti du dalykus sandorių mokestis yra labai svarbus. Aš manau, kad reikėtų remtis logiką ir finansų sektorius taip pat turėtų prisidėti prie to. Taip pat Turime užtikrinti vieningą pasaulinį įvairių nuostatų įgyvendinimą į, įvairiose ES valstybėse narėse. Antra, turiu pasakyti, kad aš visiškai pritariu ponui Hökmarkui. ES turi kalbėti vienu balsu. E, reikia ir vietos tarptautinėme valiutos fonde. Turime išrinkti ir e, valdomai direktorių. Ačiū. Ačiū, ponia Bazescu. Președinte, aș vrea și eu în primul rând să-l felicit pe colegul. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną pranešėją Hekmark Šis pranešimas pabrėžia, kaip svarbu konsoliduoti ekonomiką, ypač finansų sistemas. O tai, kad finansų sistemos yra nepakankamai koordinuojamos, lemia tai, kad mes vis dar nerandame būdų, kaip išeiti iš krizės. Turime sukurti naujus kontrolės mechanizmus. Deja, TVF ir didžiojo dvidešimtuko susitikimai yra nesėkmingi, todėl kad e, šie organai neturi pakankamos e, kompetencijos. Mano šalyje jau imtasi tam tikrų priemonių mažinant deficitą. E, taip pat siekiama 2012 metais, kad deficitas būtų 3 procentai. Ačiū kolegi Galpat. témája fokozottan hangsúlyos napjainkban. Ahhoz azonban, hogy a gazdasági kormányás globális mi volt. Ekonomikos valdymas yra prioritetinis dalykas, kalbant apie globalius aspektus. Didžiojo dvidešimtuko vadovų susitikime, norint pasiekti tam tikrų rezultatų, turime pasvarstyti ir apie europietiškąją dimensiją. Tačiau panašu, kad sprendimų ES ieškome labai lietai. Aš čia turiu omenyje ir Graikijos krizę, kuri kelia daug grėsmių tiek ES, tiek visam pasauliui. E, šešių teisės aktų paketas buvo priimtas, tačiau jis nėra pakankamas. Todėl būtina šį pranešimą priimti, patvirtinti, taip pat užtikrinti veiksmingą ekonomikos politiką. Turime spręsti šias problemas, turime užtikrinti stabilų eurą. Jei to nepadarysime, tuomet artimiausių laikotarpių mums taip pat nepavyks susitarti didžiajame dvidešimtuke. Ačiū, ponia Vlašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Manas Hakmerk parengė puikų pranešimą. Noriu paminėti, kad iki didžiojo dešimtuko sutikimo lapkričio mėnesį turime dar labai daug ką nuveikti. Uh, pasaulio ekonomikos valdytinos rytyje. Norėčiau paminėti trumpai porą dalykų. Visų pirma, aišku, dauguma suinteresuotų šalių žino, jog dabartinė pasaulio ekonomikos sistema žlunga, greičiausiai ne, ne, nebeišgyvens. Ir Aš šį pranešimą vertinčiau kaip labai gerą pranešimą, nes man atrodo, kad situacija yra tokia, kad jau nebegali daugiau kentėti. Tačiau visiškai neaišku, ar nauja sistema, kuri pakils iš senosios sistemos pelenų, bus geresnė. Gali būti, kad situacija netgi dar labiau pablogės. Todėl noriu kreiptis į Europos uh, valstybių vadovus, kad jie suvoktų, kokia rimta yra ši situacija ir imtųsi atitinkamų priemonių, nes juk eina kalba apie mūsų valstybės ir mūsų piliečius. Ačiū. Ačiū. Žiklūna. Fi żmien meta l-ekonomija Ewropea u dik globali qed titfaċċja futur inċert u diffiċli dan ir-rapport. Siklūna, eh, pirmininkė, Dabar, kai m, mm, tokie sunkus laikai, pranešimas parengtas laiku, ypač uh, Mm, po Rozonos vadovų stikimo, po kurio vyks didžiai 20-ko sutikimas, e, daug netolygumų, jie yra išryškinti Hokmar pranešime, sulaukė pasaulio vadovų dėmesio. Ko mes norime iš naujos pasaulio ekonomikos valdysenos? Mes norime didesnio nuoseklumo ir koordinavimo, geresnio finansų reglame, reglamentavimo, geresnės priekybos priežios. TVF ir didysis dvidešimtukas turi pakeisti savo darbą, jeigu nori tinkam, užtikrinti tinkamą valdysiną. TVF reikia įvykti reformą, kad ir BRIK valstybėms būtų suteiktas balsas. Didžiam dvidešimtukui patiktukui, kur yra tikrai naudinga vieta diskutuoti klausimus ir reikia visiškai naujos struktūros ir nuolatinio sekretoriato. Dėl pasaulio finansų operatorių rekomendacijos taip pat labai svarbios. Svarbu, kad būtų pritaikytos priemonės visame pasaulyje ir taip pat ir mažmeninės priekybos rytyje. Pasaulio ekonomika, ypač vakarų pasaulyje, pergyvena labai svarbius pokyčius, ypač dėl pasitikėjimo. Mūsų ekonomikos yra taip glaužiai susijusios, kad atėjo laikas tai suvokti. Obrigado, senhora Presidente. A questão de fundo que tanto o relatório como este debate têm evitado é saber a. Ačiū, pirmininkė pagrindiniai dalykai, apie kuriuos turime kalbėti ir kas nebuvo paminėta pranešime, tai yra, kas tų makroekonominio disbalansų viso, um, net tų netolygumų priežastis. Tas priežastis būtina įvardinti, tačiau labai dažnai niekas nenori pažvelgti, kur yra tos priežastys, kurios mus privedė prie dabartinės situacijos. Jeigu mes toliau leisime, kad tos socialinis kad, kad tie netolygumai liktų, mes ateisime prie socialinės katastrofos, šios krizės atsakas suras ne virš valstybinės kažkokios institucijos, kurių darbas yra tik tai toliau kontroliuoti kapitalistinės gerovės kūrimą. Atsakymas turi būti paremtas uh, civilizacijos su, sukurtomis teisėmis. O dabar visą tai, ką mes matome, mes jau esame matę anksčiau, mes žinome, kuom tai baigėsi. Tai tik tai sukuria dar didesnius netoligumus pasaulyje. Jeigu žiūrime, kaip tos institucijos dirbo iki šiol, tai iš tikrųjų mes norime visiškai netokio darbo modelio. Ačiū, panas Paška. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisár. Ačiū pirmininkė, komisarė, visiškai sutinku su ponu Hokmarku, kai jis sako, kad būtina kalbėti apie pasaulio ekonomikos valdysenos sistemą didžiajame 20-ke, kadangi tai yra tas formas, kuriame mes galime kalbėti apie ateitį, apie koordinavimą finansų, bankininkystės, ekonomikos valdysenos rytie. Aš nesu tikras, ar ES iš tikrųjų šiuo laiku gali pasiūlyti realias alternatyvas, realius sprendimus, ar yra iš tikrųjų tokio lygio veikėjai, nes ji pati turi savo didžiulių problemų. Prisiminkime dabartinę um, krizę, visas jos šaknis Graikijoje, kas iki šiol neišspręsta. Ir kol mūsų lyderiai negali rasti šios dienos uh, Europą krečiančių problemų priežasčių sprendimo, tai tikrai ką galime padaryti, galime tik klausyti apie tai, kas vyksta pasaulyje. Ir aš tik tai galiu uh, baimintis, kad mūsų indėlis sprendžia šios ryties problemas nebus labai reikšmingas. Grazie. La parola al commissario Reding, prego. Ačiū, vėl žodis komisariai Reding. Dėkoju. Noriu pabrėžti, kad Europos valstybių vadovai tikrai šią savaitę pateiks rimtų pasiūlymų, kaip išvesti Europą iš krizės. Ponas Hekmar teisingai pabrėžia pasaulio ekonomikos valdysenos svarbą. Tai būtų tarsi raktas spręsti valdysenos problemas visose pasaulio žemynuose. Mes daugeliui pono Hökmark rekomendacijų pritarėme. Čia noriu padėkoti kalbėjusiems parlamentarams už jų nuomonės apie šį klausimą. Dabartinė krizė tai ekonomikos valdysenos lūžio taškas. Iki 2008 metų niekas nė pagalvoti negalėjo apie ekonomikų koordinavimą, apie tai, kad G7 ieškos vieno koordinuoto sprendimo, kaip išspręsti ekonomikos krizę. O dabar G7 grupė tai tas, ta vieta, kur daugiausia bendradarbiaujama. Daug kalbama apie ekonomikos krizę, tačiau reikia dar daugiau nuveikti. ES turi imtis lyderio vaidmens, įgyvendinant pasaulio ekonomikos valdysenos reformą. Galime geriausiai tai įvykdyti, tai yra lyderiau, lyderiauti, būdami patys. Pavyzdžių. Komisijos pirmininkas Barozo kalbėdamas parlamente, sakė, kad reikia ES atsivauti ir už jos ribų, ir viduje stiprinti ekonomikos valdyseną. Tai būtų, pavyzdžiui, šešių priemonių pasiūlymo paketas. O už ES ribų atstovauti reikia ES stipriau, aktyviau tokiose organizacijose, kaip pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas. Greitai komisija pateiks pasiūlymus tuo klausimu. Ačiū. Diskusijos baigtos tuo klausimu. Rytoj balsuosime pusę pirmos. Toliau